Colleagues, good afternoon, and can I... Kolegos, sveiki susirinkę po pietų. Norėčiau pradėti posėdį. Ir visų pirmiausia, norėčiau pasveikinti ponę Sartori įtre komiteto pirmininkę, taip pat įtre komiteto narius, susirinkusius į mūsų bendrą jungtinį posėdį. kurio tema yra Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Aš norėčiau padėkoti Jums, gerbiama pirmininkė, ir Jūsų sekretariatui už glaudų bendradarbiavimą rengiant e, šį paketą nes mūsų komitetai glaudžiai dirba šiuo klausimu ir aš džiaugiuosi tą paramą, kurią parodėte jūs ir jūsų kolegos. Šiam e, posėdžiui yra atskira darbo tvarkė ir aš ją vadovausiuosi. Norėčiau priminti E, kad dirbdami vadovausimės 51 darbo tvarkos taisyklių straipsnio nuostatomis ir mūsų bei jūsų pranešėjai pasisakys. E, paprastai tokius jungtinius posėdžius veda abiejų komitetų pirmininkai. E, ir šiandien priimantis komitetas yra transporto komitetas. Kita kartą mus priims įtre komitetas ir posėdžiui pagrindę pirmininkaus pone Sartori. Taigi, Toliau nebeišsiplėsiu ir norėčiau paprašyti ponios Sartori pasakyti keletą įvadinių žodžių. Dėkoju. Sveiki susirinkę visi, tai pirmas kartas, kai pramonės komitetas dalyvauja tokioje procedūroje. E, tai mums tam tikrą prasme tai yra eksperimentas. Šio siūlymo svarba susijusi su e, Europos infrastruktūros tinklų e, priemonė yra mūsų bendras abiejų komitetų reikalas. Mūsų nuomonė planuojamas finansavimas leis pasiekti mūsų strateginius tikslus tiek transporto, tiek energetikos ir komunikacijų infrastruktūrų srityje. Pastaruosius mėnesius mes kartu glaudžiai e, bendradarbiavome ir tikiuosi, kad ir šiandien mums taip pat neblogai seksis dirbti kartu. Dėkuoju pirmininkė Sartori, aš tikrai įsitikinęs, kad mes taip ir padarysime. Visų pirmiausia, biudžeto komiteto atstovas pradės savo pasisakymų, nes jūs, kaip žinote, biudžeto e, atstovai, biudžeto komitetas yra mums labai svarbus, tada prates įtrė atstovas Valien ir mūsų atstovas Reikė. Dėkoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai, nes neturiu daug ką pasakyti šią temą mes pradėjome diskutuoti kol kas tik tai dėl vienos dalies e, šios finansinės priemonės susijusios su projektinėmis obligacijomis, bet e, aišku, vėliau ta, tas, tos diskusijos išsiplės ir mes kalbėsime apskritai apie šią finansinę priemonę Connecting Europe Facility, nes tai yra svarbi priemonė. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, šiuo metu mes koordinuojame E, dėrybas dėl biudžeto, dėl daugiametės finansinės programos ir tam buvo įsteigta kontaktinė grupė parlamente. Jai vadovauja Martinas Šulcas, mūsų parlamento pirmininkas ir e, jai priklauso visi biudžeto komiteto koordinatoriai. Ir kai yra būtinybę, tai tuomet mes į tą grupę pasikviečiame ir specializuotų komitetų e, atstovus. Taigi mes dabar svarstome, kaip būtų galima geriau suderinti 16 e, teisinių, 60, atsiprašau, teisinių priemonių e, susijusių su biudžetu ir kaip, tai, kaip e, parengti mūsų bendrą poziciją dėl finansinės, daugiametės finansinės programos. Taigi mes bandome kiek įmanoma daugiau sprendimų priimti uh, parlamento viduje, komitetų lygmenyje ir stengiamės plenarinėme posėdėje nesvarstyti konkrečių skaičių, kol negausime žinių, e, konkrečių žinių iš tarybos. Ir birželio mėnesio Europos vadovų taryboje bus e, parengtos bendros e, pozicijos, bus pristatytos valstybių narių pozicijos ir bus parengta bendroji pozicija visomis šiam aktualiomis temomis. Ir mes nežinome, kiek detal, detalios bus tos pozicijos, ar, ar bus einama į konkrečius e, skaičius kažkokius gilinamasi, ar tiesiog bus bendro pobūdžio pozicijos, bet kol kas atrodo, kad procesas vyksta gerai, bet norėčiau priminti, kad situacija vis tik yra labai sudėtinga, ypač tuomet, kai prasideda diskusijos dėl daugiametės finansinės programos. Yra tam tikra dalis valstybių narių ir didžiųjų svarbių valstybių narių, e, e, kad jų politika yra taupimo politika, tai yra e, bando, jos bando sumažinti Mm, savo įmokas 100 milijardų eurų, tai reiškia 10 procentų turėtų sumažėti visas ES biudžetas, taigi yra labai sudėtinga e, kalbėti apie tam tikrų politikų ateitį. Taigi tokia yra esminė informacija susijusi su dėrybomis ir aišku yra labai svarbu, kad šioje situacijoje, situacijoje mums pavyktų susitarti dėl pagrindinių prioritetų Ir pagrindinis dalykas, kuris yra akcentuojamas dėrybose, yra tai, kad mums reikia biudžeto, kuris būtų skirtas investicijoms į ūkio augimą. Tai yra pagrindinis argumentas, kuomet mes bandome uh, apginti savo biudžetą. Ir aišku, Connecting Europe Facility ši priemonė yra vienas puikiausių pavyzdžių ir tai yra vienas iš mūsų prioritetų. Taigi tiek norėjau pasakyti savo įžanginėse pastabose, toliau atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū. Dėkoju, ponė Farm. Dabar norėčiau steikti žodį ponė, poniai Valjan, kuri yra įtre komiteto pranešėja. Dėkoju, ponė pirmininkė. Uh, Aš esu ITRE komiteto pranešėja dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės Connecting Europe Facility, facility ir aš norėčiau e, pabrėžti, uh, kad tai yra mūsų abiejų komitetų bendradarbiavimo vaisius ir norėčiau padėkoti transporto komiteto pranešėjams šiuo klausimu. Ir aišku, darbas, toks bendras darbas yra ir tam tikras iššūkis organizacinė prasme, bet taip pat ir puikaus bendradarbiavimo pavyzdys, kadangi Europos infrastruktūros tinklų priemonė yra visiškai naujas dokumentas, visiškai nauja priemonė, aš norėčiau e, pasak, pristatyti trumpai kolegoms. E, Šita priemonė Connecting Europe Facility yra planas, pagal kurį yra 50 milijardų eurų skirta e, infrastruktūros kūrimui. kūrimui. 51,7 milijardai eurų bus skirti transporto infrastruktūroms. 10 e, milijardų eurų bus skirti iš sanglaudos fondo transporto projektams. 21,7 milijardai eurų bus skirti visoms valstybėms narėms, kad jos galėtų investuoti į savo transporto infrastruktūras. 21, e, 21 e, milijardo eurų bus investuojama į, į infrastruktūras ir tai padės sukurti vidaus rinką. Ir taip pat bus siekiama skatinti investicijas į plačiajuostį internetinį ryšį ir tam yra taip pat skir, numatyta atitinkama e, suma lėšų. Mes tokiu būdu norime e, didinti infrastruktūrinių projektų patikimumą ir mažinti e, riziką. Šis ši priemonė yra susijusi su daugiametė finansinė programa ir su dėrybomis dėl tos finansinės programos. Ir nauja fondo struktūra, kurią e, siūlo komisija, yra susijusi su ES 2020 strategija ir tokiu būdu bandoma užtikrinti ne tik biudžetą numatytiems, e, numatytoms išlygoms, bet taip pat siekiama e, skatinti konkurencingą augimą. Ir tai šis projektas turėtų padėti užbaigti Europos vidaus rinką ir sukurti vadinamąją europinę pridėtinę vertę. Taip pat jis turėtų skatinti tarp sektorinę politiką ar tarp, tarp sektorinį politikų bendradarbiavimą. Tačiau mes susidurėme e, taip pat ir su tam tikrais iššūkiais, visų pirma, finansiniais. E, E, ir kol kas tos finansinės problemos yra tik iš dalies išspręstos e, ir kol kas mes niekaip nesprendžiame ekonominio disbalanso problemos, todėl mums reikia kalbėti apie fiskalinę drausmę. E, taip pat ir šiame kontekste, jeigu siekiame tvarios politikos. Dabar labiau nei bet kada Europai reikia konkurencingumo ir pažangaus augimo, kad būtų sukurta e, tvari politika ir tvari sistema. Europos infrastruktūra e, šiuo metu susiduria su rizika tapti tokia atsilikusią infrastruktūrą, todėl mums reikia ją modernizuoti. Taip pat rinkos susiskaidimas e, yra svarbi problema. Ir jeigu išliks dabartinė situacija, tai iš tiesų mes susidursime su tam tikromis e, rizikomis. Taigi, Connecting Europe Facility galėtų būti e, ta galimybė, kuris sukurtų kūrybingą, inovatyvę rinką ir ji padėtų siekti ES 2020 tikslų. E, vienas milijonas eurų yra skirtas e, elektros e, energijos tinklams, energetikos tinklams, 500 milijardų transporto tinklams. E, taip pat yra skirtos tam tikros lėšos e, projektams, kurie turėtų paskatinti tų projektų patrauklumą investuotojams. Tokiu būdu bandoma taip pat pritraukti ir privataus sektoriaus lėšas. Taip pat e, reikia e, akcentuoti, kad Connecting Europe Facility turėtų būti e, skaidri problema. Investicijos iš specialių fondų yra patikimos ir jos yra jau parengtos. Mes turime e, skatinti in, skatinti pensijų ir draudimų fondų konkurencingumą. Norėčiau pabrėžti, kad šis, ši bendra priemonė, kuri padės kurti infrastruktūrą Europoje, jai reikia taip pat tam tikros politikos. Connecting Europe Facility yra ta priemonė, kuri padės siekti didesnės sanglaudos ES ir kuri padės pabaigti e, vidaus rinkos kūrimą. Norėčiau aiškiai pabrėžti, kad šiame etape aš turiu daug lūkesčių, tačiau e, aš į šią koncepciją taip pat žiūriu ir su tam tikra kritika ir manau, kad su visomis priemonėmis mes turėtume elgtis atsargiai, mes turime užtikrinti, kad e, priemonės e, neiškraipytų rinkos E, net baidytų potencialių investuotojų. Mes turime e, dėl to sukurti aiškius kriterijus. Taip pat suprantu, kad komisija e, kol kas vengia aiškiai apibriežti, kaip bus paskirstomos išleidžiamos lėšos. Todėl manau, kad E, ateinančių metų mes turime kiek įmanoma aktyviau konsultuoti su realiais rinkos e, veikėjais, kad žinotume, kaip geriau panaudoti tą priemonę. Projektų obligacijos negali būti paliktos ekspost vertinimui. Jeigu norime sukurti patrauklų fondų mechanizmą, patrauklų investuotams fondų mechanizmą mes turime su jais konsultuotis. Jeigu neužtikrinsime e, tinkamo bendravimo, komunikacijos, supaprastinimo, e, tai tuomet mums nepavyks pasiekti savo tikslų. Tikiuosi, kad mums puikiai pavyks bendradarbiauti su dviem kitais pranešėjais, su šešėliniais pranešėjais ir visais kolegomis iš um, ITRE transporto ir turizmo regi ir biudžeto komitetų. Dėkoju. Ačiū, ponia Valijan. Dabar uh, suteiksiu žodį dviems transporto komiteto pranešėjams. Pirmajam ponui Rikė, po to ponė Ajala Sender, po to suteiksiu žodį visiems šešėlės pranešėjams ir kitiems, kurie norėtų kalbėti, prašau pakelti ranką. Maiklai, aš jau žinau, kad tu visą laiką kalbėti, tai tave įtraukiau automatiškai. Uh, į kalbėtojų sąrašą. Dabar žodį suteiksiu transporto komiteto nariui, ponė Rykė, po to ponė Ajala Sander Dominikai, prašau, ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti įtrė komiteto pirmininkę taip pat. Ir noriu pasidžiaugti, kad turėjau galimybę dirbti kartu su dviem damomis rengiant šį pranešimą. Ir tikrai bendradarbiavimas buvo labai sklandus ir malonus, nepaisant to, kad tema sudėtinga. Uh, Pirmiausia, noriu palankiai vertinti drąsų komisijos pasiūlymą, kuriame atkreipiamas dėmesys į kelias problemas. Noriu pasakyti, kad e, dabartinėmis aplinkybėmis norėčiau atkreipti dėmesį į tris galimus požiūrius susijusius su šią e, priemonę ir keturias problemas paminėsiu, kurios susijusios su parlamento darbu. Tas trejopas požiūris infrastruktūros tinklų priemonė grindžiamas e, supaprastinimu, centralizavimu techninė pagalba, centralizavimas, žinoma, e, nėra vien tik tai tinklų centralizavimas. Čia e, taip pat reikia kalbėti apie centrinių ir periferinių tinklų reorganizavimą, koridorių siūlymą. Uh, perėjimą prie tikrųjų tinklų, o ne prie atskirų, e, nuo atskirų sudėšių suvienytų e, prie tikrų e, tinklų supaprastinimas susijęs su strategijos 2020 rodiklių suderinimu su šia priemonė, nustatant lankstų finansavimo, bendrus finansavimo kriterijus ir bendras finansavimo priemonės. Dokumento tekste remiamasi saveikumo principų transporto, energetikos, telekomunikacijų srityje bandoma išvelgti panašias problemas trijose srityse ir ieškoma būdų, kaip tas problemas spręsti bei taikyti e, tolesnius veiksmus, teikti techninę paramą ir Europos lygmenių turime rimtų ekspertų, šią techninę paramą teikiant e, infrastruktūros tinklų priemonės atveju būtų galima pasitelkti galbūt projektų obligacijas ar kitas e, galimas papildomas priemonės. Taip pat e, lėšų galimas būtų skirti iš įvairių šaltinių, tarkime, sanglaudos fondų finansavimo aspektas yra labai svarbus centralizavimo kontekste. Taip būtų pasiektas didesnis veiksmingumas, nes infrastruktūros tinklai būtų supaprastinami ir būtų pasiekiamas didesnis saveikumas. Nepaisant to, aš noriu atkreipti dėmesį į keturias mano vertimų pagrindinės problemas problema. Pirmoji susijusi su e, finansiniais aspektais, nes kuomet pradama kalbėti apie pinigus, tuomet reikalai tampa labai sudėtingi, ypač turint omenyje parlamento santykius su taryba e, šiuo klausimu. E, čia galime išvelgti daug sunkumų susijusių su daugiametė finansinė programa. E, ponas Ferm e, minėjo problemas susijusios su įvairiais skaičiavimais ir e, skirtais biudžeto asignavimais, kuomet netinkamai paskiršius biudžeto lėšus kyla grėsmė viskam sužlugti, todėl yra labai svarbu atidžiai stebėti ir kontroliuoti E, kokie skaičiai e, finansiniai bus e, patvirtinti, nes tarkim 50 milijardų eurų skirtumas gali iš esmės pakeisti projektų prigimti kitą biudžeto problema susijusi su absoliučiais skaičiais ir su skirtingų fondų lėšų naudojimu, turiuomenėje sągaudos fondą ir jo lėšų administravimą. Kita su biudžetu susijusi problema yra lėšų paskirstimas. E, čia galime išvelgti labai, svarbu, labai platų mastą ir reikia kalbėti apie tai, kaip e, pinigai bus paskirstami tarp projektų, finansavimo mechanizmų, finansavimo uh, krypčių, kalbant apie projektus, reikės atskirti centrinius tinklus, pasaulio masto tinklus, finansuoti koridorių kūrimą, taip pat reikės e, finansuoti anksčiau pradėtus įgyveninti projektus ir rezervuoti lėšas naujiems e, projektams e, subsidijų mechanizmo kontekste reikės uh, remti žinomoms finansinėmis priemonėmis, naujoviškomis finansinėmis priemonėmis, e, projektų obligacijomis ir e, mišriomis finansavimo priemonėmis, kalbant apie e, arbitražą, tai reikės siekti užtikrinti pusiausvyrą tarp finansavimo šaltinių iš atskirų europinių fondų, iš tų įmokų, kurias e, teiks valstybės narės, įvairūs, e, <clears throat> įvairūs partnerystės, įvairūs partnerių struktūros ir privatus sektorius. Taigi matome, kad tas projektų finansinis valdymas yra labai sudėtingas, nes reikės pasirinkti projektus, finansavimo mechanizmus, finansavimo šaltinius, pateikti kažkokius tai pasiūlymus ir e, e pasistengti, kad visas mechanizmas sklandžiai velktų. E, trečias dalykas yra valdysena, bendrijos valdysena, europinė valdysena, e, galių pasiskirstimas tarp komisijos, jos vykdomųjų agentūrų reikės atsakyti klausimą, koks bus komitologijos procedūros vaidmo ir kaip taryba bei parlamentas bus įtraukti į vykstančius procesus ir sugebės juos kontroliuoti nacionaliniu lygmeniu. Ir bendrijos lygmenių reikės sukurti valdysenos struktūras, kuriuose būtų aišku, koks vaidmo atitinka valstybėms narėms, taip pat sąglaudos fondų struktūroms, kokios yra uh, galimybės e, svarstyti regioninių lygmenių Europos svarbos projektus e, dėl energetinių koridorių. E, dėl jų taip pat turės vykti rimtos diskusijos, nereikia viso šio projekto suvokti kaip grinai finansinio pobūdžio projektų, ponė pirmininkė. Pirmiausiai turėsime užsitikrinti tarybos pasitikėjimą, taip pat atitinkamus e, finansinius asignavimus, pritraukti privatų sektorių, apsaugoti ES interesus ir užtikrinti pradėtų ir remtinų projektų koordinavimą bei priežiūra. Šie projektai svarbus Europos ūkio augimui, užimtumui, konkurencingumui. Manau, kad e, verta imtis šio iššūkio. Pirmininkas, ačiū. Pone Ajala Sandė dabar kalbėsiu, dar yra daug kursių registravusių kalbėti. Ačiū pirmininkė. Visų pirmiausia, norėčiau pasveikinti taip pat visas kolegas e, iš ITRE komiteto, nes manau, kad tai tikrai puikiai pradžia, turint galvoje, kaip mes dirbame kartu. Ir svarbiausia e, tai, kad mūsų iššūkis yra teisės akto tekstas ir taip pat e, siekis nugalėti visus iššūkis. Žiūrint į bendrąją sistemą, e, tai yra e, mūsų sprendimo dalis. Ir turime nepamiršti, kad sprendimas yra priimamas ekonominės krizės laikotarpiu. Mes turime europinės problemas, turime pasaulinius iššūkius, jungtinės valstijas ir Kiniją. Ir turime taip pat išsaugoti biudžetinę discipliną ir tai yra didžiulis e, iššūkis. E, ši Europos infrastruktūros tinklų priemonė tikėtinai turi paskatinti Europos augimą. Ir kaip ponas Farm pasakė, mes turime atsižvelgti į finansinę e, daugiametinę programą ir suderinti tarybos ir parlamento pozicijas. Į ir ne tik biudžeto komiteto kolegos, bet e, ir taryba, ir, ir kartais ir komisija e, reikalauja, e, kad mes žiūrėtume ne tik į skaičius. Tačiau problema su šia priemonė istoriškai buvo tai, kad mums nepakako lėšų, nepakako finansavimo. Mes E, negalėjome susitelkti į kliučių panaikinimą, e, kadangi nepakako finansavimo praeityje. Tai yra pagrindinis principas. Mes turime užtikrinti, e, kad būtų visos būtinos lėšos ir turime įtraukti tai į daugiametinę finansinę programą. Ir kaip žvelgiame į sąveiką tarp šių sektorių, tai turime sukurti gebėjimus ir užmėgsti dialogą tarp telekomunikacijų, e, energetikos ir transporto. Turime stengtis patenkinti naujai kylančius e, poreikius, e, paklausą bei iššūkius. Nežinau, ką dar galėčiau pridėti prie to, ką kolegos e, pasakė. Norėčiau tik pasakyti, kad pagrindinis iššūkis mums yra sukulti sukurti maksimaliai pridėtinę europinę e, vertę. Ir e, taryba mums e, padeda e, šiame tiksle. E, aš puikiai suprantu, kodėl taryba skuba. Nes pas pastarosios pirmininkavusios e, šalis turėjo e, ypatingą požiūrį šiuo klausimu. Taigi, e, turint galvoje dabartinę situaciją, mes turime sustiprinti Europos, Europinę valdyseną ir turime užtikrinti, kad sąveika tarp sanglaudos fondų ir ten fondų uh, E, veiktų sklandžiai, turint galvoje e, fondų paskirstimą ir įvairių programų įgyvendinimą. O kalbant apie koridorius, tai yra ne tik e, valdysenos priemonė, bet ir finansavimo priemonė. Ir mes turime užtikrinti pagrindinio tikslo, tinklo veikimą vykdančioji agentūra e, taip pat turėtų čia sustiprinti savo vaidmenį. Dėkuoju, ponė Ajala Sander. Dabar norėčiau e, paraginti jūs pakelti rankas, jei norite pasisakyti. E, ponas Kančian, Perilo, Tipako, Kramer, Zil, ponas Vidal, Alkadrai, Komucakos, ir Bradborn. Pone Tikau. Pone Sanalova. E, ponas Marinesku. E, pone Bilbao. kalbėtų yra tiek daug, kad turbūt lengviau būtų išvardinti nenorinčius pasisakyti. Taigi, uždarysiu šį sąrašą. Kolegos, prašau Tai toks būtų kalbėtojų sąrašas. Visi patenkinti. 14 pasisakančių, kiekvienam po 3 minutės. Prašau. Būsiu dėkingas, jeigu kalbėsite neilgiau kaip 3 minutės. Prašau, ponas Kančian. Dėkoju. Galbūt jūs galėtumėte būti man dosnesis, turint galvoje, kad aš esu vienas iš šešėlinių pranešėjų. Europos infrastruktūros tinklų priemonių tai yra augimas, užimtumas, konkurencingumas. E, tačiau e, tikrovėje aš nežinau, kaip mes tai į, e, realiai įgyvendintume. Turint galvoje biudžetą, kurį komisija mums pasiūlė e, ir, mm, kaip pranešėjas sakė, jau 10 procentų yra e, suteikta. Taigi turime kalbėti apie racionalizaciją kad pasiektume e, regionų transporto ir e, kitų suinteresuotų komitetų e, tinkamą dalyvavimą ir darbo pasidalymą, kad išspręstume šias problemas ir aš manau, kad turėtume sukurti tam tikras paskatas E, dirbantiems ir siekiantiems sukurti visus šios tinklus. Reikia ieškoti inovatyvių finansavimo formų. Atrodo, e, e, kad kažkokią sudėtingą lygą bandome išgydyti aspirino tablete, kai finansavimas yra toks menkas. Mes leidžiamės į sistemą, ir aš, e, į, kuri yra labai sudėtinga ir aš manau daugelis su manim e, sutiksite. Mes turime e, panagrinėti biudžeto išlaidų kategorijas ir būti uh, drąsus. E, Europa užsibrėžusi sukurti įvairias e, priemonės, instrumentus, obligacijas, kuriomis galima būtų pasinaudoti ir paraginti e, įmonės dalyvauti tiesiogiai statant ir kuriant infrastruktūrą. Ir tai yra labai tinkamas metas tai padaryti. Ar e, mes turime laikytis e, Europos infrastruktūros tinklų priemonės numatytų priemonių ir turime šiuo metu galimybių pasinaudoti tam tikromis priemonėmis ir tų galimybių ateityje gali nebūti. Mes be šios priemonės negalėtume užtikrinti Europos augimo ateityje. Kančiana, e, ponas Kančiana, aš galėjau, aš suteikiau Jums papildomo laiko. Ponas Perilo. Dėkoju. Šiandien e, mes siekiame, kad transportas, komunikacijos e, ir energetika būtų e, šio laikiški. Tačiau, kad tai pasiektume, turėtume persvarstyti Europos strategiją infrastruktūros atžvilgių. Valstybės narės turi dalyvauti ir mm, turime suvienyti visas savo bendras pajėgas. Valstybės mm, narės e, pageidauja ilgalaikės augimo ir užimtumo strategijos. Aš tikiuosi, kad ši priemonė padės sujungti apginti Europą ir komisija daro ryštingą žingsnį, numatydama specifines rytis, kur e, yra e, didelis sąveikos potencialas. Mes siekiame integruoti į energetikos rinką, siekiant e, sukurti mažai anglės dvideginio išmetančią ekonomiką. Ir taip pat pasinaudoti neišnaudotų atsinaujinančių energijos šaltinių e, potencialų. Yra tam tikrų abejonių dėl finansavimo ir biudžeto išteklių, tačiau nepaisant e, to e, praeitų metų komisijos viename posėdėje buvo pasakyta, kad dauguma investicijų turėtų ateiti iš rinkos. E, ir iki 20 metų tikėtina, kad bus norinčių investuoti. 9 milijardai eurų yra numatyti energetikos e, sektoriui, nors e, pagal paskaičiavimus reikėtų 200 milijardų eurų. Todėl turėtume panagrinėti šį pasiūlymo projektą ir pasižiūrėti, ką turėtume padaryti. Mes turime e, sukurti inovatyvius finansinius instrumentus, e, e, pasinaudoti projektinėmis obligacijomis, kad pasiektume finansinio sverto efekto. mums e, reikia ieškoti kitokių e, finansavimo fondų, pavyzdžiui, e, struktūrinių fondų, kuriuos galima panaudoti, kuriant paskirstimo tinklus. Atrodo, kad mums labiausiai rūpi pereinamasis laikotarpis, tačiau turėtume žvelgti ilgesniu laikotarpiu. Komisija kol kas mums nepateikė aiškių idėjų, kaip paskirstyti e, lėšas tarp šių e, projektų ir mes konkrečiau turėtume žvelgti į naftos ir dujų projektus. Ehm, Dėkoju, Dabar žodis teikiamas ponui Debaken. Dėkoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad šiandien pirmą kartą keičiamės nuomonėmis bendrame abiejų komitetų posėdėje ir yra labai svarbu, kad parlamentas šią temą nagrinėtų kartu iš vien Tokiu būdu mes turime pasiūsti aišku signalą tarybai, nes mums reikia iškios pozicijos. Mes nebejojame, ši priemonė mums labai reikalinga, mums reikia papildomų investicijų į energetikos infrastruktūrą, į telekomunikacijas, į transporto tinklus. Ir e, Connecting Europe Facility padėtų finansuoti šiuos projektus jau įvyko pirmosios diskusijos dėl daugiametės finansinės programos ir aš galiu prisijungti prie prieš mane kalbėjusių kolegų ir pasakyti, kad šitos dėrybos tikrai vyko gerai ir mes galėsime tikėtis lėšų, kurios padės vykdyti numatytas investicijas. Labai svarbu, kad mes bendradarbiaujame, taip pat labai svarbu e, pasiekti, kad viešojo sektoriaus lėšos būtų gerai panaudojamos Ir čia aš vėlgi pritariu kolegoms, manau, kad yra labai svarbu užtikrinti stabilumą privatiems investuotams. Kol kas dar yra daug neiškumų, daug kažkokių klausimų e, pasiūlyme ir mums būtinai reikia panaikinti, atsakyti į tuos klausimus, panaikinti tuos neaiškumus, kad net baidytume investuotojų. Ypač svarbu būtų išsiaiškinti E, dėl kriterijų čia neturėtų būti kažkokių neiškumų. E, bandomo, bandomasis laikotarpis e, dėl projektų obligacijų galėtų aiškiai parodyti, kaip komisija žada įgyvendinti šį projektą. Mes ir toliau turime pagalvoti, kaip galėsime įgyvendinti atskirą šitos programos dalis transporto srityje. Atrodo aišku, kuria linkme mes norėtume eiti. Aš pats pasisakau už, 10 milijardų, už tuos 10 milijardų eurų, kurie yra skiriami iš sanglaudos fondo. Toliau kita pastaba bus susijusi uh, su, tik su transportu. Mes matome, kad šiame pasiūlyme numatytos tam tikros e, gana ženklios pinigų sumos geležinkeliams ir laivų transportui. Manau, kad abi šios transporto rūšis turėtų būti. E, traktuojamos lygiateisiškai ir mes e, turėtume turėti omenyje taip pat ir tam tikrus e, su kelių transportu susijusius verslo planus. E, taip pat norėčiau E, tikėtis, kad mums pavyks puikiai bendradarbiauti tarp komitetų, tarp daugelio pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų ir jeigu mums tai pavyks, iš tiesų mes parengsime aiškę poziciją ir tokiu būdu galėsime e, siekti vaisingų dėrybų su taryba ir komisija. Dėkoju. Toliau ponas Turmes iš ITRE komiteto. Tris minutės jums skiriu. Dėkoju, ponė pirmininkė. puikia proga susitikti su kolegomis iš transporto komiteto ir bendradarbiauti prie šios svarbaus dokumento. Man atrodo, kad svarbiausia būtų užtikrinti prieigą prie kapitalo, tą minėjo ir ponas Kančian bei ponas Perilo, taigi ką mes galėtume padaryti, kaip mes galėtume pasiekti, kad ES biudžetas būtų teisingai panaudotas, kad jis padėtų e, reaguoti į stresą kapitalų rinkoje. Jūs matote, kas vyksta Graikijoje, Italijoje, Ispanijoje. Net jeigu yra kažkoks labai geras projektas parengtas, e, su juo yra kreipiamasi į banką ir bankas žiūri į bendrą perspektyvą, į bendrą kontekstą. Todėl mums šį fondą, šią, šią priemonę reikia panaudoti tam, kad būtų pagerinta prieiga prie kapitalo. Taip pat norėčiau pasigilinti į tam tikras detalės. Čia pritarčiau savo kolegui e, Maiklui, e, kai mes kalbame apie e, transportą. E, tai tuomet yra kalbama apie dujas. Kai kalbama apie energetiką, tai tuomet svarbiausia yra, kal, labiausiai yra kalbama apie e, reguliuotojų mokesčius. O kai kalbame apie transportą, mes visų pirma kalbame apie subsidijas. Taigi, kiek tų subsidijų e, reikia, kad mes galėtume laikytis tų bendrų taisyklių kaip e, nacionalinių biudžeto planų, e, nacionalinių teisės aktų ir siekti progresų ir e, kaip galima sus, e, susijęti transportą, energetiką ir plačiai juosti internetą, nes iš tiesų šios sritis turi savo tam tikrų ypatumų. Na ir paskutinė mano pastaba. Komisija išsakė idėją, kad reikėtų ne tik transportą, energetiką ir plačiai juosti internetą nagrinėti kaip atskirus projektus, bet parengti ir tam tikrų bendrų projektų. Jeigu mes norime pasiekti kažką. pažangaus, pažangių tinklų e, srityje. Tai kaip, jeigu mes istoriškai nuolat buvome įpratę dirbti atskirose srityse, kaip dabar mes įtikinsime e, valdytojus, e, kažkokius administratorius, e, tinklų operatorius, kad įmanoma susijęti tuos projektus. Taigi, kaip, mes, kaip mums pavyks įgyvendinti tuos horizontalius projektus? Dėkoju, dėkoju. Ponas Krameri, jums taip pat tris minutės. Manau, kad mums visų pirma reiktų išanalizuoti, kodėl per pastaruosius 20 metų, kai išleidome tiek daug lėšų, Europa visiškai nesuartėjo, o kaip tik tas suartėjimas yra vis mažesnis, nes dabar pasižiūriu kad spragos ir išliko ten, kur jos ir buvo ir norėčiau šiek tiek įlieti žibalo į ugnį. Mums reikia nedaugiau pinigų, bet reikia konkrečių politikų. Nes jeigu mes investuosime į kažkokias e, politikas, tai tuomet kitoms nebeliks. E, mm, mm, o mes turime tris tikslus. Visų pirma, tai Europos sanglaudą, mes taip pat norime kovoti su klimato kaita ir, ir norime siekti mobilumo. Pateiksiu kelis pavyzdžius. Koridor, koridorius Rotterdamas, Stokholmas, Palermo. Atrodo, tai yra puikus pavyzdys, tačiau kalbant apie e, jo atkarpą tarp Nürnbergo ir Müncheno, e, jam e, tam, e, tam, tai atkarpai kol kas nėra net jokio plano. E, tai yra, niekas neįvyko. Taigi e, reikia kalbėti apie nacionalinės valstybės ir kalbėti apie tai, kad jos nenori investuoti į tuos projektus, kurie siektų didesnės Europos sanglaudos. E, nes iš tiesų, e, na, žiūrint iš nacionalinių interesų, tai reiškia mažiau pelno tą sanglaudą. E, todėl mes turime, kalbėdami apie penkis transporto koridorius, iš jų padaryti vieną. Mes turime žaliai koridorių, turime geležinkelio koridorių ir kitus, taigi mes turime e, e, iš jų padaryti vieną bendrą, o ne penkis atskirus. Mes turime e, mąstyti E, globaliai, bet veikti, e, veikti mažais atstumais, nes 90 e, procentų ES piliečių važinėja mažais atstumais, kurie sudaro tik 50 km ir mažiau. Taigi negalima 90 procentų lėšų skirti visai kitokiems tikslams. Kalbant apie tarpvalstybinius projektus, e, kai mes apie juos kalbėjome, e, Slovakija sakė, kad mūsų visi geležinkeliai yra tarpvalstybiniai, nes mūsų šalis yra tokia maža. Taigi mes turime ieškoti kažkokių bendrų kriterijų. Pavyzdžiui, šiandien ryte kalbėjau apie, apie situaciją. E, e, transporto koridoriaus tarp Berlyno ir Vroslavo, e, kur Lenkija padarė viską, kas įmanoma, kad būtų elektrifikuota ta atkarpa, o Vokietija nepadarė nieko. E, iš tiesų, e, mes čia vėlgi grįžtame į situaciją, kuri vyravo 20, prieš 20 metų ar, ar daugiau ir ne, nekeičiame nieko transporto srityje. Todėl manau, kad mes turėtume siekdami Europinės sanglaudos suvokti, kad tai, to neįmanoma pasiekti vykdant, vystant stambius projektus. Mes, mums reikia kitokios politikos, turime aiškiai pagalvoti, kam, kam mes turime skirti lėšas ir tada ir gausime tas lėšas. Dėkuoju toliau pon, ponas Zylė. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad infrastruktūros tinklų priemonė. Jas varstant labai svarbus komisijos požiūrės, svarbu užtikrinti saveikumą tarp atskirų sričių - transporto infrastruktūros, energetikos, telekomunikacijų. Reikia galvoti ne tik apie planavimą, tačiau taip pat nepamiršti ir politinio aspekto. E, panašus požiūris į finansavimą arba atitinkamas finansavimas suteikimas leistų sujungti atokius e, Europos regionus e, tarpusavį, taip pat e, Europos su kitomis pasaulio dalimis, pavyzdžiui, Rytų Europą, Rusiją, kitomis šalimis. Manau, kad šią priemonę būtų suteikta galimybė pradėti gyvendinti transporto politikos ir tie projektus, kuriais kuriama pridėtinė Europos vertė. Reikia nepamiršti ir atitinkamų e, koridorių projektų, nes kurios valstybės narės bando atsisakyti netgi šio termino ir jokiais būdais neleisti sumažinti finansavimą iš sanglaudos fondo 10 milijardų eurų, kaip yra siūloma šiai priemoniai, nes priešingų atveju E, būtų padidintas tik tai e, bendra finansavimo, padidinta bendra, bendra finansavimo dalis, tačiau puikiai žinome, kad valstybės narės, kurios naudojasi sanglaudos fondais, negalėtų įgyvendinti šių projektų, nes pačios neturėtų galimybės skirti atitinkamą finansavimo lėšų. Pavyzdžiui, geležinkelių projektų srityje 70 procentų turėtų apmokėti e, valstybės narės, o tai būtų neįmanoma. Tai reiškia, kad jeigu būtų nutrauktas finansavimas iš sanglaudos fondų, tai transporto koridorių projektai negalėtų būti įgyvendinami, liktų e, prioritetas skiriamas trečiosiam šalims, tačiau vidurio rytų Europą liktų nuo šalyje. Raginu kolegas e, e, nepamiršti tų jungčių svarbos, apie kurią kalba komisija savo pasiūlyme. E, ir ne išpilti vaiko su maudiniu vandeniu. Jeigu nebus skirti 10 milijardų iš sanglaudos fondų, kurie yra labai svarbus infrastruktūros tinklų priemonė įgyvendinant, tai būtų labai rimtas smūgis šiam projektui. Ačiū ponai Zylė, ponas Vidalis, 3 minutės. Ačiū, ponai pirmininkė. Reikia kalbėti apie atskiras rytis, apie gerai valdomas investicijas, kuriamis būtų galima pasiekti maksimalių rezultatų, e, skatinant, tarkime, konkurencingumą. Šios dvi rytis yra e, infrastruktūra bei moksliniai tyrimai ir plėtra. Mums buvo pateikti trys pasiūlymai, kurie yra labai įdomus. Pirmiausia, reikia kalbėti apie reglamentą dėl. E, transeuropinių energetikos tinklų bei pasiūlymą dėl transeuropinių transporto tinklų. Taip pat nepamirštant ir strategijos Europo 2020. Dedame pastangas ir labai didelis bei labai teigiamai vertiname bendradarbiavimą tarp dviejų E, šioje salėje esančių komitetų narių, siekiant e, nustatyti vieningus kriterijus, procedūras, e, atrankos kriterijus, suderinti, finansuojant prioritetinės infrastruktūros priemonės ir projektus. Tai yra didžiulis apimties darbas, kuris nueitų niekais, jeigu nenumatysime tam reikiamo finansavimo. Taigi finansavimas yra šios Europos infrastruktūros e, tinklų priemonės pagrindinė ašis aplink, kurią viskas sukasi. Turint omenyje dabartinę krizę, užsitikrinti finansavimą taps dar sunkiau, kai kuriuose valstybėse narėse padėtis tokia, kad vyriausybės patiria didžiulį problemą, e, didžiulį spaudimą užtikrinti savo biudžeto pusiausvyrą Todėl reikia pasitelkti vaizduotę, kad galėtume rasti e, reikiamų lėšų. Aš šį reglamento projektą ir pasiūlymą dėl infrastruktūros tinklų, tinklų priemonės e, laikau labai savalaikiu Ir vienas iš svarbiausių kriterijų turėtų būti kaštų ir ekonominės naudos analizė, tačiau vien to nepakanka. Reikia nepamiršti ir e, solidarumo tarp ES valstybių principo, ypač tuomet, kai iniciatyvos imasi bendrijos institucijos, ką turiu omenyje. Konkrečiai kalbant, energetikos srityje negalime pamiršti energetinių saugų, jeigu norime sukurti tikrą bendrą Europos energetikos rinką, reikia toliau plėtoti infrastruktūros, priemonės, transporto ir energetikos sektoriuose. Todėl e, būtent šis kriterijus yra labai svarbus, nes jis atitinka ES teigimo e, principams veiklos principams, todėl būtina užtikrinti solidų finansinį pamatą, o dabartiniai mechanizmai kritikuojami pagristai dėl e, nepakankamos skaidrumo. Infrastruktūros tinklų priemonė ir kriterijų suvienodinimas, atrankos kriterijų suvienodinimas e, skiriant finansavimą būtų žingsnis į priekį ir žingsnis tinkamą linkmę. Pone Alkadrau, tris minutės kalbėti leisime. Ačiū pirmininkė. Daug buvo jau minčių iš, išgirsta iš kolegų lūpų. Ne pirmą kartą parlamente svarstame transeuropinių transporto tinklų ar kitus projektus, galite prisiminti, kad jau prieš daug metų mums buvo demonstruojami gražus žemėlapiai, kuriuose buvo pristatomi projektai iki šiol beveik neįgyvendinti. Tris aspektus noriu paminėti. Pirmiausia, reikia užtikrinti finansavimą, priešingų atveju viskas liks tik tušti žodžiai. Komisija ketina skirti infrastruktūros projektams 31,7 milijardus eurus, e, eurų, tai yra daug daugiau nei anksčiau numatyti, e, arba dabar tam skiriami 8 milijardai TNT e biudžetui. Čia reikia kalbėti apie transporto sektoriaus esminės infrastruktūros permės, tam reiktų 500 milijardų eurų ir reikia vienais ir kitais būdais tas lėšas surasti. Kalbant apie 31,7 milijardus eurų, numatyta pasitelkti naujoviškus finansavimo mechanizmus ir priemonės, tai būtų galimybė surinkti daugiau finansinių lėšų, tačiau labai daug jų vis tiek nebus ir procedūra bendra galbūt nuo to taptų dar sudėtingesnė, nes nebūtų finansuojami patys tinkamiausi, geriausi projektai. Iš šių lėšų, taigi klausimas dėl finansavimo lieka atviras. Kitas aspektas susijęs su 10 milijardų eurų, kurie turėtų būti skiriami iš sanglaudos fondų. Mūsų laukia rimtos diskusijos su taryba, ypač su kai kuriamis Šiaurės Europos šalimis, turėtume dėti visas pastangas, kad jas nuramintume, nepaleisdami iš akių bendrojo tikslo ir turime remtis bendraisiais principais, taigi turime nuraminti tarybą, įtikindami jos narius, kad kiekviena šalis e, turėtų mokėti jai iki šiol numatytas e, įmokas ir plataus masto e, projektų finansavimas neturėtų e, nepakeliama našta gulti ant valstybių narių pečių. Taip pat turime apsispręsti dėl savo prioritėtų, tai yra finansuoti projektus, kuriais būtų kuriama tikra europinė pridėtinė vertė. Sus veiksmus turime suderinti taip pat ir su savo patvirtintais tik tikslais, kurie yra įtraukti į Baltąją knygą, kurioje kalbama apie tvarų transportą, apie e, vidaus laivybos transportą ir geležinkelio transportą, kuriems būtina skirti prioritetą. Kitas aspektas susijęs su e, TNT gairėmis ir negalime šių projektų svarstyti atskirai nuo šios diskusijos. Europos sąjunga turi turėti daug daugiau įtakos projektų įgyvendinimui, turi turėti galimybę koordinuoti, valdyti e, šios projektus, e, reikia daugiau e, galimybių pasitelkti ES techninius aspektus, ekspertus, užtikrinti geresnį saveikumą ir tik tokiu būdu galėsime veiksmingiau leisti lėšus, nes būtent e, mūsų tikslas lieka per šiuos tinklus baigti kurti bendrąją rinką ir paskatinti ekonomikos augimą. Mūsų laukia tikrai nemažai darbo, jis bus pakankamai sudėtingas, tačiau jeigu mes vieningai sieksime šių tikslų, manau, kad galime tikėtis sėkmės ir pažangos. Ačiū, ponai Grosus, tiekim žos trims minutėms, ačiū, ponai pirmininkė. Norėčiau pirmiausiai pasakyti, kad e, parlamente puikiai žinome, su kuo turėsime reikalų rytoj, todėl turime deramai e, pasirinkti e, argumentus ir mūsų sparingo partnerį, būtent tarybą, įtikinti savo argumentų svarbą, o ne konkuruoti tarpusavėje. Pasiūlymas yra naujas ir vertintinas teigiamai. Transporto komiteto nariai jam 100 procentų pritarė, nes e, Saidas jau minėjo, kad e, kalbant apie nacionalinius prioritetus, visą laiką buvo e, šokinėjama nuo vieno pasiūlymo prie 20 prioritetų, o šiandien norima sukurti bendrai tinklą Europos prioritetų. Ir labai svarbu E, šios prioritetus įgyvendinant užtikrinti susisiekimą su visais Europos regionais, taigi šiuose projektuose atsispindės kiekvieno regiono interesai ir e, mes jau dabar esame į šios tinklus įtraukti arba įtraukime, visi galime iš jų turėti naudos ir tą turime aiškiai pasakyti regionams ir valstybėms narėms. Taip pat buvo minėtas kitas svarbus aspektas dėl e, nesamų jungčių tarp e, atskirų valstybių narių. Bendarbiavimas e, pasienio regionuose ir projektų gyvendinimas tikrai nėra rentabilus ekonominiu požiūriu, todėl turime priminti tarybai jos pačios atsakomybę ir norime aiškiai paklausti valstybių narių, ar jos nori save izoliuoti, ar nori būti šio tinklo bendraja sudėdamąją dalimi. Šios klausimus reikia užduoti ir taip reikia juos suformuluoti, o ne prašyti ir maldauti, e, siekiant, kad valstybės ateitų e, į protą. E, svarbiausi Baltosios knygos klausimai yra išvardinti, prioritetus galime taip pat nustatyti, reikia pakeisti diskusijų su taryba toną, kalbant apie finansavimą. E, noriu dabar kreiptis į kolegas iš biudžeto komiteto, sakydamas, kad čia numatomos lėšos yra minimalios, nes bendrai e, vertinant ta suma yra mažesnė nei numatyta anksčiau, negalime e, pamiršti, kad anksčiau prašymą 16 e, milijardų gavome 8, dabar prašymą 20 plus 10 iš Anglos fondų, dar papildomai 10 iš energetikos ir komunikacijų srities. Ne, taip nėra, nes per regionės plėtros fondą mes investavome 80 milijardų į judumą, o komisija dabar siūlo nebeinvestuoti į judumą atskirose regionuose. Taigi finansų ir biudžeto komitetui turime aiškiai pasakyti, kad čia numatytas minimalus finansavimas, turime e, elgtis nuosekliai, derinti tą pusę veiksmus tam, kad investicijos į judumą e, pasiteisintų. Investuoti į transporto infrastruktūrą e, naudinga dviejopų požiūrį tiek plėtojant pačią transporto infrastruktūrą, tiek pagerinant bendrą padėtį regione. Pirmininkas, ačiū, ponė Kumatsakos, trims minutėms teikiamas žodis. Neturiu daug ko pridurti. Po labai aiškaus Matijo Groš pasisakymo mūsų strateginis tikslas e, turi būti ES sėkmės užtikrinimas, sukuriant transeuropinius e, transporto tinklus. Todėl reikia derinti tarpusavio pastangas, visiems vieningai siekti bendrojo tikslo Europos infrastruktūros tinklų priemonė yra nauja priemonė, vertintina teigiamai, būtina uh, E, ją išlaikyti ir ją įmanoma pagerinti. Realiai vertinant, pirmasis mūsų tikslas būtų išsaugoti šį mechanizmą. Žinoma, dėrybos bus labai e, sudėtingos, neturėtume e, per daug vilčių ir iliuzijų puoselėti, tikrai bus labai sunku dėrėtis tiek dėl e, daugiametės finansinės programos, tiek dėl atskiro infrastruktūros tinklų priemonės finansavimo. Kalbant apie transporto tinklų jungtis tarp valstybinės, noriu pasakyti, kad esu šiek tiek susirūpinęs kadangi darybų eiga tiek dėl daugiametės finansų programos, tiek dėl infrastruktūros tinklų priemonės e, turės įtakos tarp valstybinėms transporto jungtims. Reikia pasirinkti geriausią požiūrį, remiantis jau išdalintais kreditais ir pateikiamais skaičiais bei atsižvelgti į tai, kad būtina užtikrinti sklandžią ir greitą procedūros įgyvendinimą. Bet kokia atveju mums reikės pademonstruoti nemažai lankstumo. Paskutinė pastaba, ponė pirmininkė, norėčiau žinoti, ar privatus sektorius. Mm, dalyvaus plačių mastų numatomose investicijose. O galbūt e, privatus sektorius e, vertina kritiškai arba apdairiai šios siūlomus projektus. Būtų įdomu gauti papildomos informacijos. Ponas Bredvarnas. Ačiū pirmininkė, man taip pat atrodo, kad nereikės man trijų minučių. Aš norėčiau susitelti į transporto klausimus. E, manau, yra tam tikra euforija, e, kaip mes galėtume pasinaudoti šią priemonę. Ir vakar, ta, e, vakar per transporto komiteto posėdį aš iškėliau keletą klausimų susijusių su ypač projektų obligacijomis ir iš komisijos negavau atsakymo. Mes turėtume e, pagalvoti apie e, valstybių narių e, skolas šių obligacijų atžvilgių ir turime labai griežtai stebėti, kaip bus panaudojamos lėšos įgyvendinant šią priemonę ir kartais net Europos investicinis bankas e, net pakankamai kompetencijus turi tai daryti. Taigi finansiniai aspektai reikalauja papildomo aiškumo ir kaip vyriausybės e, dirbs e, panaudodamos šią, šią priemonę, gyvendinamos šią priemonę. Taigi pagrindę e, reikėtų kalbėti apie struktūrą. Aš anksčiau e, dirbau su transeuropinių tinklų programa ir mes visi susirinkę dažnai kalbame, kaip tai yra nuostabu, mums reikia tik tai papildomų lėšų. E, e, e, E, tačiau nesuvokiame globalios e, finansų situacijos. Ir čia savo požiūrėje turėtume būti labai lankstus. E, kai kurios Europos dalys džiaugsis koridoriais, e, kitose valstybėse galbūt reikės kitokių e, priemonių ir joms reikės daugiau susitelkti į kliučių šalinimą. Pasinaudojant e, šiomis priemonėmis galima pasiekti greitos naudos ir greito veiksmingumo. E, tačiau e, man kol kas tai atrodo e, labai sustabarėjęs planas, kurį mes nusibrėžėme 20 metų. Nors ketinimai yra tikrai neblogi. Tačiau tiesą sakant, tai gali būti kelias į pragarą. Dėkoju. Pone Tikau, trys minutės. Aš taip pat norėčiau pasveikinti šį bendrą susitikimą, šį bendrą posėdį tarp įtrė e ir transporto komiteto. E, kas dėl transporto tinklų, tai šie projektai yra bendro intereso ir mes čia turime būti labai budrus e, apibrėždami projektus, kurie būtų bendro intereso projektai. Toliau kalbant apie 10 milijardų iš sanglaudos e, fondų, kurie bus skiriami e, kurti transporto į infrastruktūrą e, tose šalyse, kurios neįgyvendina konvergencijos tikslo. Ir komisija 11 e straipsnėje reglamente, antrajame 11 straipsnio punkte e, kalbama e, tai, kad tos taisyklės, kurios galios transporto srityje šio reglamento taikymo mastu, tai bus susijęs su specifiniais projektais Ir didžiausias prioritetas bus teikiamas projektams, e, į kuriuos e, bus e, pritraukiamos nacionalinės lėšos. Taigi yra nuoroda į projektus, kuriuos įtraukiamos nacionalinės paskirstytos lėšos. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai faktą, kad straipsnis 9.6 e, dalis kalbama apie įvairias programas. Ir čia sakoma, kad tos programos daugiametis e, galėtų sukurti papildomų taisyklių E, tačiau čia labai svarbu vadovautis tik tai tais kriterijais, kurie numatyti e, reglamente ir nenumatyti papildomų kriterijų. Ir dar kartą norėčiau sugrįžti prie 10 milijardų eurų iš sanglaudos fondų. Jeigu dabar e, E, kalbėsime apie centralizuotą šių lėšų valdymą. Galbūt e, e, vykdomosios agentūros vardu tai būtų tam tikras susipriešinimas tarp sanglaudos fondų. Taip pat norėčiau išskirti skirti energetikos skirsnį, e, kalbant tiek apie dujas ir e, elektrą. E, čia kalbama apie 12 prioritetinių koridorių. Tai šiuo atžvilgiu reikėtų atsižvelgti į saugojimo kaštus. Ta pati pasakyčiau ir apie transportą transporto sektorių. 9 e, milijardai eurų yra e, ženkli suma skiriama plačiai juoščiui ryšiui. Ir mes gana net greitai galėsime pasiekti konvergencijos tikslų. Taigi infrastruktūros projektai šiuose trijose e, srityse juos būtina atsižvelgti. Pone Senalova, trys minutės. E, Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad iš esmės e, ši, šios priemonės idėja yra labai svarbi, ypač yra svarbi bendrai rinkai geresnės jungtis Europos, Europoje taip pat yra svarbi sąlyga vidaus rinkos vystimui, tačiau iškyla klausimų, ypač koks bus santykis tarp e, Connecting Europe Facility ir sanglaudos fondų. Šitas atviras e, klausimas yra susijęs su tais projektais, kurie, pavyzdžiui, e, nebus finansuojami iš Connecting Europe Facility, tai ar bus galima tos projektus finansuoti, pavyzdžiui, iš sanglaudos fondų. Toliau kitas klausimas yra susijęs su koordinavimu. Ne, nežinau, ar mums pavyks pasiekti geresnio koordinavimo. E, labiau centralizuojant programas, tačiau tas geresnis koordinavimas ypatingai reikalingas, kuomet yra kalbama apie tarpvalstybinius projektus. Taip pat man atrodo, kad mes turėtume labai svarbiai, e, labai išsamei nagrinėti teritorinės sanglaudos ir solidarumo klausimą. Ne tik dėl to, kad mes esame įsipareigoję tą daryti baltąją knygą, bet taip pat ir dėl to, kad mums reikia e, sinergijos, investicijų sinergijos. Todėl tai yra svarbi sanglaudos politikos dalis. Dėkoju. Toliau ponia Bilbao. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad e, pesimizmas dar niekada nepadėjo išspręsti jokios problemos. Žinau, kad e, yra finansavimo sunkumų, tačiau manau, kad mes turėtume teikti pasiūlymus ir bandyti spręsti tuos sunkumus ar tas problemas. Manau, kad tik tokiu būdu galėsime judėti į priekį. Aš pritariu tiem tikslam, kurie suformuluoti šiame reglamente ir manau, kad uh, E, tai galėtų padėti e, gauti tinkamą finansavimą projektams. Taip pat mes turėtume kontroliuoti, kad projektai laiku ir tinkamai būtų įgyvendinti. Tai yra vienas svarbiausių dokumentų, nes e, parlamentas, taryba ir komisija galiausiai susimastė apie, kažkokį, apie kažkokią bendrą priemonę Europoje. Jeigu mes prisiminsime 90-mečio pabaigą, kuomet buvo e, nedarbo lygis nuo 20 iki 35 procentų, dabar matome, kad yra apkarpomos biudžeto lėšos. E, to dar ne, tokios sudėtingos situacijos dar niekada nebuvo, tačiau nepaisant to vis tiek yra investuojama į infrastruktūros projektus. Todėl manau, kad mes galime tas taupimo priemonės kažkaip suderinti su e, ekonomikos gaivinimo priemonėmis. Todėl manau, kad būtent ši priemonė galėtų būti tam tinkama. Ir norėčiau pasakyti dar porą pastabų. Manau, kad reikia spręsti tarp valstybinės problemas, mums reikia daugiau nuoseklumo, mums reikia sukurti konkurencingą e, programą. Manau, kad bandomieji projektai galėtų duoti labai gerų rezultatų ir galbūt jie paskatintų e, didesnės privačias investicijas. Todėl turime skatinti, remti tuos bandomuosius projektus. Ir šiame kontekste norėčiau paklausti komisijos, ar negalėtų jis suteikti mums daugiau informacijos apie bandomuosius projektus. E, toliau kitas svarbus aspektas - konfliktai ir nestorimai tarp valstybių narių dėl finansavimo. Visų pirma, mes čia kalbame apie politinę problemą, apie politinę kultūrą ES institucijose ir būtent šią politinės kultūros problemą turėtume išspręsti e, prieš imantis kitų žingsnių. Mes turime e, aiškiai suvokti, kas yra mūsų prioritetiniai tikslai. Finansų krizė yra tik antroje vietoje. Pirmiausia, mes turėtume išspręsti tą politinę krizę. Ir norėčiau užduoti dar vieną klausimą komisijai. E, dviejus metus yra kalbama apie prioritetus, tikslus, e, dirbama prie tų tikslų, e, daroma viskas, kad būtų užtikrintas finansavimas ir norėčiau paklausti, ar praėjusios savaitės posėdis e, reiškia, kad įvyko kažkokių e, pakitimų dėl valstybių narių įsipareigojimų. Taip pat, e, mes žinome, yra projektas, pažangaus mobilumo projektas ir yra e, netgi jo nugalėtojai. Jeigu mūsų paklaustų kas nors, ko mes tikimės iš ES, tai tuomet e, mes tikimės, kad ES institucijos sudarys sąlygas tam tų pažangių projektų vystimui. Dėkoju. Toliau ponas Marinesku, dėkoju ponė pirmininkė. Visų pirma, pakalbėsiu apie transporto sektorių. Yra transporto koridorių sąrašas ir tą sąrašą mes visi galime matyti prie, dokumento priedę. Tų koridorių nustatymas tikriausiai yra susijęs su senaisiais TNT prioritetais. E, pagrindinis kriterijus matyt buvo toks, kad visos 27 valstybės narės būtų kažkokiu būdu pasiekiamos. E, niekur neradau nuostatos, kad tie koridoriai būtų grindžiami kažkokiamis, ekonom, kažkokiamis ekonominėmis sąlygomis. Kalbant apie 15 straipsnį ir geografinės e, tam tikras sąlygas. Tai jeigu mes taip ir toliau elgsimės, tai gali atsitikti taip, kad 2010, iki 2010 metų nebūsime pabaigę ne vieno transporto koridoriaus. Tai reiškia, kad niekas nepasikeis dabartinėje situacijoje. Ir tai reikš, kad mes nebūsime įgyvendinę reglamento, tai yra nebus e, sukurtas europinis tinklas. Taigi mes turime keisti savo elgesį, mes turime ieškoti kažkokio kitokio sprendimo. Dabar norėčiau pakalbėti apie energetiką. Taip pat ir energetikos sektoriuje yra tam tikri, nustatyti tam tikri prioritetai. Ir aišku, tiesa yra tai, kad tinklų kūrimas, jungčių kūrimas yra prioritetas, nes šiuo metu dar nėra tų jungčių. Tačiau manau, kad pagrindinis prioritetas, kuriam turėtume skirti didžiausią dėmesį, yra energijos tiekimo saugumas, energijos šaltinių e, prieinamumas. Manau, kad būtent į tai turėtume koncentruotis, tam turėtume skirti visas lėšas. Tik tai tokiu būdu mes išspręstume priklausomybės nuo vieno energetikos šaltinio problemą. Ačiū. Okay. Finally, Mrs. Garcia. Ir galiausiai, ponė Garcija. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai. Vienas iš ES prioritetų yra sukurti europinius tinklus, sujungti visą Europos teritoriją. Ir praėjusios savaitės posėdėje Ispanijos vyriausybė bandė spręsti tam tikras problemas norėčiau paklausti Europos komisijos, ar jai netrodo, kad um, planuojant koridorius pagrindinis tikslas turėtų būti tinklas tarp regionų, nes regionas, iš kurio aš esu kilusi, taip ir lieka nuo šalyje, jo nepasiekia jokie transporto tinklai. Paskutinioji Ispanijos vyriausybė e, bandė netaikyti šių kriterijų Rioja regionui panaudodami ES fondų lėšas mes buvome labai efektyvus, gerai jas panaudojame, tačiau nepaisant to vis tiek tas regionas e, liko nuo šalyje. Todėl norėčiau paklausti, kodėl e, šitas regionas liko nuo šalyje ir kodėl e, nepaisoma Ispanijos vyriausybės nuomonės. Uh, Dėkoju, dabar suteiksiu žodį komisijai, visų pirma, ponui Bakenzi. Pakei. Atsiprašau, ponui Bakei. Like Atrodo, kad jis pasakys, ką nori pasakyti mums komisija. Ačiū pirmininkė, tik trumpai noriu pat pakomentuoti. Pirmininkas sako, neatsakyti visus klausimus, neturėsite pakankamai laiko. Noriu tik padėkoti Jums įtrio komiteto pirmininkai pranešėjams už šį susitikimą. Taigi yra pradžia pradėti darbus, bandant įgyveninti Europos infrastruktūros tinklų priemonę, siekiant paremti ūkio augimo darbo atvarkį, nes investicijos į e, informavimo ir komunikacijų technologijas, transportą, energetiką užtikrins e, ES konkurencingumą ir tvarų judumą. Ir konkurencingumą sustiprins plačiaja prasme, siekiant, kad geriau veiktų ekonomika bei pagerintų mūsų e, pramonės įmonių kurios daugumoje sričių yra pasaulio lyderės konkurencinė būklė. Labai svarbu užtikrinti veiksmingumą ir saveikumą. Džiaugiuosi, kad dauguma kalbėtojų tai pabrėžia. Užtikrinti veiksmingumą ir saveikumą tarp trijų sektorių, įgyvendinant su juos e, visus e, apimančius e, projektus ir bandant susijęti šios projektus su švaria, švaria ekologinė e, energetika bei e, degalinių tinklų infrastruktūros plėtojimu. Tai yra projektai, kurie buvo paminėti. Manau, kad e, reikės pradėti rimtai vertinti siūlomus projektus, nes siūloma gyveninti bendrus projektus, kurie apimtų visus tris minėtus sektorius. Kai kurie kolegos minėjo viešo ir privataus sektoriaus finansavimo derinimą, TNT e, energetikos projektus įgyvendinant sukaupta patirtis leidžia teikti, kad e, viešo ir privataus finansavimo susijimas būtų labai naudingas daugumai investicijų. Taip pat bandysime išsiaiškinti e, ir identifikuoti tas rytis, E, kuriuose viešo sektoriaus finansavimas būtų būtinas. Taip pat e, stengtumės apskaičiuoti, e, kokią investicijų dalį galėtų skirti valstybės narės ir privatus investuotojai ir kokią dalį reikėtų finansuoti iš ES fondų ir kitų finansinių prievolių, ne, priemonių pat buvo minėtas būtinybė užtikrinti sąsajas su e, tuos e, sąsajas tarp įvairių finansavimo šaltinių. Buvo minėti 10 milijardų iš sąglaudos fondų. E, tai šiuos 10 milijardų uh, administruotume lygiai taip pat kaip ir lėšas iš kitų finansavimo šaltinių, siekiant, kad e, teikiami projektai būtų pakankamai brandus ir kad jos gyvenimas būtų sukūriama ES pridėtinė vertė. Sąsajos su e, horizontu 2020 turi būti vertinamos e, inovacijų ir mokslinių tyrimų rezultatų pasiekimo srityje. Čia sieksime, kad tarpusio sąsajos tarp horizontas 2020 ir infrastruktūros tinklų priemonės būtų kuo glaudesnis. Buvo minėti, minėtos projektinės obligacijos bandomajam etapui finansuoti šios naujoviškos finansinės priemonės tikrai palengvintų finansavimo galimybės pritraukimą iš privataus sektoriaus ir užtikrintų tam tikrą finansavimo pusiausvyrą. Paskutinis pastebėjimas tai yra sąsajos, kurias visi minėjote. <clears throat> tai yra e, teisės aktų sistema. E, kuomet valstybės narės ES institucijos turėtų bendrai identifikuoti tos projektus, kuriais būtų kuriama didžiausia europinė pridėtinė vertė ir e, būtų skiriamas atitinkamas finansavimas, 50 milijardų numatyti biudžete yra pakankamai rimta suma daugiametės finansinės programos kontekste. Tačiau manau, kad e, ši numatoma suma daugmaž atitinka e, infrastruktūros tinklų priemonės priedė pateikiamų projektų sąrašą. Komisijos tarnybos dėjo daug pastangų, kad užtikrintų sąsajas tarp e, politinių sprendimų projektų sąrašo ir mūsų manimų e, būtų būtinų finansinių lėšų šiems projektams įgyvendinti, kad iki 2020 būtų baigti kurti infrastruktūros tinklai. Taigi e, visi šie <clears throat> projektai e, ir visi, e, visi šie aspektai tarpusavyje siejami yra pakankamai plačių, plataus masto ir plačių užmojų. Taigi Dėkoju Jums už, už Jūsų pasiūlymus ir Jūsų nuomonę, tikimės bendradarbiavimo. Pirmininkas, ar pranešėjai, ponė Valen, norėtų sureaguoti į, į diskusijos dalyvių mintis ar komisijos nario pasisakymą. Ačiū. Noriu padėkoti visiems dalyvausiams šiuose diskusijose. Tęsime savo svarstymus, e, mėgindami pateikti geriausią e, teisės akto pasiūlymą. Ponas Rykė, ponė pirmininkė, taip pat noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo diskusijose. Aš supratau iš diskusijos eigos, kad dauguma e, palaiko bendrosius pasiūlymus. E, aišku, buvo pareikšti tam tikri, sakyti tam tikri nuogastavimai, tačiau tikiuosi, kad sugebėsime parengti gerą dokumento tekstą, ponia Ajala. Žinoma, sutinku su tuo, kad e, sutinku su pasiūlymu mėginti bandyti ieškoti optimalių sprendimų atsižvelgiant į įvairius aspektus, bet to dar surenksime papildomą seminarą, diskusiją su ekspertais, su kuriais galėsime aptarti čia iškilusius papildomus klausimus Kviečiame visus, e, kurie nori išsameu susipažinti su šia priemonė tame seminare e, dalyvauti diskusijose, tęsime, nesvarbu užtikrinti ES augimą ir užimtumą, ponė Farm. Trumpai noriu pakomentuoti pono Grošo mintis. Jis kalbėjo apie infrastruktūros tinklų priemonės finansavimo, kalbėdamas, kad tas finansavimo masas turėtų būti pats mažiausias e, įmanomas, koks dabar numatomas. Mes, aišku, tam pritarėme, tačiau problemų kelia valstybės narės ir padėtis taryboje. Žinokite, kad Danijos vyriausybė, kur dabar pirmininkauja Europos Sąjungai, <clears throat> paprašė Danijos parlamento suteikti įgaliojimus sumažinti e, infrastruktūros tinklų priemonės finansavimo apimtis pakankamai ženkliai. Todėl dabar turime diskutuoti ne tik Europos parlamente, tačiau taip pat ir daryti spaudimą valstybių narių vyriausybėms, nes priešingų atveju kyla grėsmė, kad finansavimas šią priemonį bus ženkliai sumažintas. Pirmikas, labai ačiū, ponė. Sartori pirmininkė, jums teikiamas žodis. Ačiū pirmininkė. Diskusija buvo labai plataus masto. Išgirdome daug svarbių minčių. Dėkoju kolegai Simpsonui už mums šiandien parūdytą svetingumą. Dėkoju sekretariatui už glaudų bendradarbiavimą. Norėčiau visus pakviesti į viešąjį seminarą, kuris vyks balandžio 24 dieną ir jo metu baigsime šias diskusijas arba jas apibendrinsime. Dar kartą noriu priminti, sako pirmininkas, kad balandžio 24 dieną e, mes svečiuosimės įtra komiteto e, rengiamame seminare. Šios dienos diskusijos buvo labai naudingos ir vertingos. Abiejų komitetų nariai galėjo pareikšti savo nuomonės, teikti pasiūlymus. Mūsų laukia dar daug darbo, minėjo ponas Farm e, reikia daryti spaudimą šalių vyriausybėms. Noriu padėkoti abiejų komitetų nariams, ypač padėkoti įtrė komiteto nariams už tai, kad šiandien pas mus lankėsi ir e, tikiuosi tęsime dialogą balandžio 24 dieną. Baigiame šią posėdžio dalį. Transporto komiteto nariai nedrįskite pajudėti iš vietų, turėsite tęsti diskusijas, o pirmininkis Sartori noriu padėkoti dar kartą. Five minutes, colleagues, five minutes, we'll start again. Pradėsime po penkių minučių, kolegos. Okay, colleagues. Kolegos, kitas darbo tvarkės punktas yra pirmininko pranešimai dėl koordinatorių sprendimų. Koordinatoriai nusprendė, kad bus penki dokumentai, vienas iš jų yra E, komisijos ir tarybos dokumentas dėl SAFER programos, e, toliau dėl tvarių transporto e, priemonių, taip pat atsižvelgsime į rezoliuciją dėl tvaraus judumo. Komisijos darbo dokumentas dėl standartizacijos darbo programos jokių veiksmų ir komisijos komunikatas dėl, e, dėl pastatų e, jokių veiksmų nesijimsime e, šių dokumentų atžvilgių. Dėl stuo projektų sprendimas buvo priimtas toks, kad e, projektai bus pristatyti mūsų atstovų e, ir integruota e, bilietų pardavimo sistema. Komitologijos dokumentas taip pat buvo išplatintas. Koordinatoriai taip pat priėmė priemė sprendimą, e, kad koordinatoriai e, gali paskirti pavaduotoje ir tik vienas pavaduotojas gali pasisakyti koordinatoriaus vardu. E, skiriant pavaduotoje sekretariatui būtina pranešti iki ketvirtadienio 12 valandos ir tik tai ypatingais atvejais galima keisti. E, kiti e, klausimai. Čia koordinatoriai aptarė pakeistą posėdžių darbo kalendorių. E, šie pakeitimai buvo susijęs su sumažinto biudžeto e, lėšomis skirtomis vertimui. Mes taip pat E, esame pakviesti, tiksliau koordinatoriai, komiteto koordinatoriai yra pakviesti apsilankyti Šveicarijoje rugsėjo 19-21 dienomis. Valandžio e, 24 vyks klausimai e, Europos infrastruktūros tinklų priemonės e, tema ir gegužės 8 dieną e, vyks klausimai dėl ten T tinklų. Taip pat e, buvo aptariamas klausimas dėl e, oro transporto susitarimų su jungtinėmis valstijomis Norvegija e, ir Islandija. Ir mūsų sprendimas buvo remti komisijos siūlymą ir laukti laukti ES teisingumo teismo sprendimo šiuo klausimu. Dėl struktūrinio dialogo, e, dėl komisijos darbo programos 2013 metams mes nutarėme pateikti prioritetų siūlymus iki balandžio 12 dienos. Dėl Fedansa e, pranešimo e, dėl darbo grupės turizmo srityje buvo nuspręsta, kad transporto komiteto pirmininkas pirmininkaus e, e, šiems, šios darbo grupėms, e, tačiau galės deleguoti šį darbą pačiam gerbiamam Fedanza ir šešėliniams pranešėjams ir kito posėdžio metu su EPP e, e, koordinatoriais e, bus aptarta dėl šių susitikimų. Ar turite klausimų dėl koordinatorių posėdžio sprendimų? Jei ne, tuomet pereisime prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra dvigubo korpuso arba lygiai verčių dizaino reikalavimų greitesnis įvedimas viengubo korpuso tanklaidams. Prašau, ponas Rykė. E, Pone pirmininkė, e, trilogo sustikimas baigėsi teigiamai. Mm, taryba sutiko su mūsų komitete e, balsuotais patvirtais pasiūlymais. Galime pereiti prie pirmojo svarstymo plenarinės sesijos. Problemų dėl to nekyla. Okay, thank you, Mr. Rike. So first reading. Dėkoju, e, e, ponas, ponas Reikė. Taigi techninėme lygmenyje susitarimas per pirmąjį svarstymą yra pas, e, pasiektas ir plenarinėme posėdyje tikėtina bus sprendžiamas gegužės mėnesio plenarinėme posėdyje. Dėkoju Jums labai ir galutinis darbo tvarkės punktas yra e, studija susijusi su geležinkelio keliamos akustinės taršos mažinimu. E, ponas Klausen ir Košė abu du yra transporto instituto, transporto medžiagų ir logistikos instituto atstovai. 2010 metais aplinkosaugos agentūra e, pasakė, kad geležinkelių keliamas triukšmas e, yra e, opi problema ir buvo priimtas sprendimas atlikti tyrimą dėl geležinkelių keliamos akustinės taršos. Todėl e, nedelstamas suteiksiu žodį mūsų e, dviems svečiams. Prašau. Prašau, žod, e, ponas Klausim, pirmiausia jums. Dėkuoju, ponas pirmininkė, ponios ir ponai. Aš esu transporto ir logistikos profesorius iš Dons, Dortmundo universiteto ir pristatysiu bendrą tyrimą, kurį mes padarėme kartu su Newcastle universitetu. Kokia yra dabartinė situacija e, e, dėl geležinkelių keliamos akustinės taršos ir kokios galėtų būti priemonės įmantis e, tam, tai taršai pašalinti. E, nors geležinkelių e, akustinė tarša liečia nedidelę dalį Europos gyventojų, tačiau E, tai yra ne, nemaža mažuma, tai yra, 20, tai yra 12 milijonų ES gyventojų, kuriuos e, trikdo 55 decibelų tarša. Ir beveik 9 e, milijonai gyventojų patiria dar didesnius trikdžius iš geležinkelių transporto. ES yra prieimusi e, teisės aktus ir prieimusi sprendimus e, sudaryti e, akustinės taršos žemėlapius. Atsižvelgiant į priemonės, kurios atliekamos ne vien vietinėme lygmenyje, aš apie jas pakalbėsiu. 85 procentai gyventojų, e, kuriuos labiausiai trikdo geležinkelių keliamas e, triukšmas, gyvena šešiose šalyse - tai e, Prancūzija, Vokietija, Austrija, Junktinė karalystė, Šveicarija, Lenkija ir Slovakija, Čekija, taip pat kitos šalis priklausomai nuo geografijos, nuo gyventojų tankumo E, ir e, geležinkelių transporto struktūros vienos šalis susiduria su opesnėmis e, geležinkelių keliamomis problemomis nei kitos. Pavyzdžiui, Austrijoje 9,3 procentų kenčia nuo šios problemos, Slovakijoje 9 ir panašiai kitur. E, geležinkelių e, keliamo triukšmo šaltiniai yra variklio keliamas triukšmas, tai yra, e, kai greitis iki 30 km per valandą, riedmenų keliamas triukšmas, kai traukinio greitis yra nuo 30 iki 200 km, tai pagrinde E, kelia e, geležinkelio e, bėgių neligumo problemos ir greitaigių traukinių atveju didžiausia problema kelia aerodinaminis triukšmas. Didžiausia triukšma keliantis vagoną tai yra seno, seno tipo krovininiai vagonai. Kaip žinote, E, riedmenų gyvavimo e, ciklas yra ilgas, e, todėl būtina kalbėti apie priemonės, kaip sumažinti geležinkelių keliamą triukšmą. Taigi tie triukšmo šaltiniai yra susijęs su šaltiniu ir su infrastruktūra. Mes galime imtis įvairiausių uh, priemonių, e, e, kapsuliuojant variklį ar uždengiant pantografą ar įrengiant infrastruktūrinės priemonės, pavyzdžiui, bėgių duslintuvus ar amortizatorius, e, ar skiriant papildomą dėmesį bėgių priežiūrai. Ilgą laiką e, daugiausia buvo naudojamos, e, naudojami ratiniai stabdžiai, kurie bėgant laikui e, sukelia ratų neligumą ir tai savo ruoštų didina traukinių keliamą triukšmą. Tai, to, tokie e, ratai su tokiais stabdžiais kelia daug didesnį triukšmą nei e, kitų e, tipų stabdžiai. Tai yra diskiniai stabdžiai, kurie yra brangus, jie naudojami daugiausiai keleiviniams vagonams. Pamažu krovininių vagonų ratų stabdžiai yra keičiami diskiniais stabdžiais. Taip pat e, e, atliekamos gyvendinamos priemonės, e, kaip su, amortizuoti ratus, stengiamasi sukurti naujos konstrukcijos uh, E, vagonų ratus. Tačiau čia svarbiausias klausimas, e, svarbiausias aspektas yra e, sauga, o triukšmas jau yra antrinis aspektas. Čia nuotraukos iš Japonijos. Europoje E, greituminių traukinių e, ruožai yra nutiesti ne miestų e, centrais, todėl tai kelia mažesnę problemą aerodinaminis triukšmas. Kita galimybė mažinti geležinkelių keliamą triukšmą yra triukšmo barjerai iki dviejų metų tačiau jie yra pakankamai brangus ir e, e, gadina e, vaizdą, landšafto vaizdą. Triukšmą mažinti gali padėti ir kitos infrastruktūrinės priemonės bei bėgių priežiūra ir jų šlifavimas. Jeigu pereitume prie kompozicinių stabdžių trinkelių, tai e, padėtų e, ženkliai sumažinti geležinkelio keliamą triukšmą. E, jau nemažai senų vagonų yra E, įrengta kompozicinės stabdžių kaladėlis ir visi nauji vagonai yra mm, išleidžiami iš gamyklų su naujo tipo stabdžiais. Devyniasdešimt penki procentai pakeitus E, tokių stabdžių kaladėlių e, padėtų sumažinti bendrą triukšmo lygį 12 decibelų. Taigi, e, kalbant apie krovininius vagonus, kurių yra apie 370 tūkstančių Europoje, mes galime juos e, aprūpinti, pakeisti jų stabdžius kompozicinėmis stabdžių trinkelėmis ir tai būtų pas, pats efektyviausias būdas sumažinti akustinę taršą, ypatingai, e, kai ši tarša trikdo žmonės nakties metu. E, ypatingai E, užterštose, akustiškai užterštose vietovėse reikėtų imtis specialių priemonių. E, iškyla klausimas, kaip mes galėtume e, skatinti ekonomiškai ir reglamentuodami mažinti akustinę taršą. Yra labai greitas sprendimas mažinti triukšmą, vengiant geležinkelių transporto, tačiau Tai e, nėra Europos e, prioritetas, kadangi e, geležinkeliai yra pakankamai ekologiška transporto priemonė. Todėl yra siūloma įvesti mokesčius, kurie, būtų, kurie priklausytų nuo keliamo triukšmo. Tai yra gana teigiama paskata Tai būtų mokestis užnaudojimasi geležinkeliais, kuris nustatomas pagal e, sąstato keliamo e, triukšmo lygį. E, tai sudarytų ir dalinis atskirų vagonų e, riedmenų patobulinimas ir netgi visų sastatų riedmenų atnaujinimas. Tiesioginis e, finansavimas, žinoma, paskatintų e, mažai triukšmą keliančių priemonių įdėgymą. TS E, e, noise e, rodiklis, tai yra tiksliau komisijos sprendimas, yra privalomas trumpalaikis sprendimas riedmenim, taikomas e, Europoje naudojamiems e, riedmenims, siekiant sumažinti geležinkelių keliamą akustinę taršą. Turėtų būti e, e diskusija Europos parlamente, e, kaip apmokestinti geležinkelių keliamą triukšmą visose valstybėse narėse ir įsitikti pareigojimas iš infrastruktūrų valdytojų, e, kaip e, mažinti infrastruktūrinės e, triukšmo priežutės. Ir galima būtų paraginti sukurti Europinę finansavimo schemą, kuri paskatintų uh, riedmenų atnaujinimą, e, kad mažiau būtų triukšmo keliama. E, šią problemą bet kokiu atveju reikės e, išspręsti. Dėl techninių priežasčių to neįmanoma išspręsti per trejetą metų, tačiau turime turėti galvoje, kad turėtume nepažeisti šios sektoriaus konkurencingumo, tačiau il ilgalaikėje perspektyvoje galėtume panagrinėti taip vadinamą top runner scheme, kuri e, paskatintų imtis teigiamų e, priemonių. Kadangi Europos Sąjunga e, nustatė e, tam tikras e, ribas, Dėl akustinės taršos tai yra vienas iš prioritetų, e, e, pagal kuriuos numatoma imtis ypatingų priemonių, ypatingai užtarš, akustiškai užtarštose vietovėse. Dėkoju uždėmesi. Dėkoju. Pone Korsik, ar jūs norėtumėt ką nors pasakyti? No? Okay. Ne? Tai tuomet kreipiuosi į komiteto narius, ar turite klausimų iš pradžių Maiklas. Iš pradžių ponas Krameris, o paskui, o paskui mes bandysime visus surašyti, kad suteiktume visiems žodį. Dėkoju už šį pristatymą, tačiau man trūko skaičių šiame praneši, pranešime. Mes turime įsivaizduoti, jeigu e, kiek kainuotų tokia apsaugos sistema, jeigu, pavyzdžiui, taikytume atitinkamas triukšmo apsaugos priemonės 80 procentų e, įvairių visų ES traukinių, tai būtų 3,5 milijardai eurų. Ir e, jeigu 10 milijardų būtų skirta e, tik tai triukšmo apsauginiams sienoms, tai tuomet jos sukeltų tik ekonominį kažkokį efektą. Ir kol kas ES nėra skiriama e, lėšų e, riedmenų perdarimui ar kažkokiam patobulinimui. Viskas yra, visos investicijos yra skiriama infrastruktūrai man atrodo, kad būtų labai svarbu, kad mes investuotume taip pat ir į šaltinį, nes tai yra greitesnis būdas, e, pigesnis ir veiksmingumas yra didesnis. Bet kol kas pagal turimus skaičius tai atrodo yra neįmanoma. Jeigu pirmininkas leis, aš atsakysiu vokiškai iš jų užduotą klausimą. Savo išsameme tyrime mes e, įtraukiame visus skaičius ir 83 tūkstančiai 380 tūkstančių vagonų reiktų e, patobulinti atitinkamai. Tai iš tiesų yra didelis iššūkis ir čia reiktų kalbėti apie 750 milijonų eurų sumą, ir kaip jūs gerai pastebėjote, tai iš tiesų yra pigesnė e, priemonė negu investicijos infrastruktūra, infrastruktūros tobulinimas šią prasme. Papildysiu kolegą, taip pat vokiečių kalba. Toje studijoje, tame tyrimė mes vienoje vietoje taip pat paminėjome, kad tą patį dalyką, ką ir jūs E, minėjote, iš vienos pusės yra statomos labai brangios apsauginės triukšmo apsauginės sienos. Ir todėl vienoje vietoje sakėme savo studijoje, kad galime galbūt lėšas skirtas tai infra, infrastruktūros tam tobulinimui skirti redmenų tobulinimui. Si, monsieur le président, oui, moi j'ai trouvé. Ačiū, pana pirmininkė. Komisijos tyrimas, e, mano nuomonė, yra labai įdomus, tačiau daug klausimų kyla dėl kaštų. Reikia iškoti papildomų lėšų e, visoms papildomoms priemonėms, kurios brangiai kainuos. Kyla klausimas dėl valstybių narių suteikiamos finansavimo dalies. Jeigu suprantu, tik e, Vokietija ir Niderlandai yra pasirengę numatyti skirti tam tikrą finansavimą. Čia numatomas sumos nepadengtų 50 procentų netgi reikiamų investicijų. Taip pat e, reikia kalbėti apie investicijas ir e, kaštus susijusius su veikiančių sistemų gyvavimo E, ciklu. E, noriu paklausti, ar e, įmanoma europinių lygmenių numatyti papildomą finansavimą tuo metu, kai valstybės narės dėl akivaizdžių ekonominių priežasčių tą finansavimą mažina. Ačiū už klausimą. Teisingai paminėjote tik keliose valstybėse gyvendinamos atitinkamos iniciatyvos Vokietijoje nėra dar patvirtintas atitinkamas teisės aktas, yra tik išsikeltas, užsibriežtas atitinkamas tikslas. Galbūt turėtume suvokti, kad e, ši problema opi šiuo metu pakankamai ženkliam e, žmonių skaičiui. Problema išnyks po 25 metų, jeigu norime, kad ji išnyktų per 10 metų, reikia papildomai investuoti, nes pats sektorius e, negali šiuo metu e, tokių investicijų pakelti, nes paprasčiausiai neturi pakankamai klientų, kurių mokomi pinigai galėtų prisidėti prie papildomų investicijų į e, įrangos tobulinimą. Mes negalime dabar pasakyti, ar ES lygmenio būtų galima rasti papildomų investicinių lėšų, nes nesame kompetentingi, galima tik pristatyti pačią problemą. Ponui Galeriui žodis labai ačiū už e, studijos išvadų pristatymą. Pritariu kolegai Krameriui dėl papildomų išsamesnių skaičių, tačiau minėjote, kad tie skaičiai yra patikimi išsamesnėje e, studijos e, išvadų versijoje. Mes e, privalome užtikrinti kuo mažesnę akustinę taršą, ypač tose gyvenamose vietovėse, tokiose kaip mano rinkimų apygarda, e, kuria driekėsi trasa iš Genijos į Rotterdamą ir nedraudžiama naktimis traukiniams. E, Nedraučiamas naktinis traukinių eismas priešingai nei e, lėktuvo eismas, kuris naktimis yra draudžiamas, taigi gyventojai patiria daug nepatogumų dėl triukšmo, todėl būtina kuo greičiau ir veiksmingiau imtis atitinkamų veiksmų. Pristatėte visas priemonės, kurias būtų galima pasitelkti šią problemą įspręsti. Noriu paklausti, ar manote, jog būtų praktiška visoje Europos Sąjungoje numatyti reikalavimą naujiems prekiniams vagonams privaloma tvarka naujose prekiniuose vagonuose montuoti naują stabdžių įrangą jūsų minėta. Galbūt geležinkelių bendrovės gali teikti, kad neturi galimybių ir lėšų investuoti į esamų riedmenų, esamo riedmenų parko atnaujinimą, tačiau e, galbūt būtų naudinga ir vertinga naujai įsigijamiems prekiniams vagonams numatyti privalomą e, naujoviško stabdžių įrangos reikalavimą. Taip pat galbūt e, kalbant apie subsidijų paskirstimą arba e, finansinių įsipareigojimų, skolinių įsipareigojimų nurašymo tvarką būtų galima lankščiau taikyti šias subsidijas toms įmonėms, kurios greičiau linkusios modernizuoti, atnaujinti savo redmenų parką siekiant išvengti e, tam tikro konkurencijos iškraipimo viso Europos Sąjungo. Aš kadangi nesu specialistas, tai norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Pane Galerė, ačiū už klausimą. E, E, mes paprasčiau bandėme pristatyti tai, kas yra pateikiama arba kas norima pateikti išvadose. Tiksliau jūs tą padarėte. E, mes įtraukėme atitinkamus techninius reikalavimus į savo studiją susijusius su e, TSI triukšmo lygio nustatymų ir saveikumo aspektais. Ar būtų galima E, numatyti tam tikrą e, privalomą reikalavimą dėl stabdžių trinkelių, kurios kelia mažiau triukšmo. Ta klausimą būtų galima e, svarstyti. Tačiau kitas pavyzdys yra susijęs su tinkamomis investicijomis į lokomotyvų variklius ir jeigu laikomasi atitinkamų triukšmo lygio reikalavimų, todėl galima E, tikėtis atitinkamos papildomos finansinės paramos geležinkelių bendrovėms. Kalbant apie sąnaudas, mes privalome e, užtikrinti, kad e, nenukentėtų dėl papildomų triukšmo taršos ribojimo prievalių geležinkelių kaip transporto šakos, visos transporto šakos konkurencingumas Tačiau e, manau, kad e, reikėtų lankščiai pirmiausia svarstyti tokius pasiūlymus, atsižvelgiant konkrečią situaciją ir galiojančius reikalavimus po to galbūt e, pakeisti. Pone Maisner, pritariu pono Galerio minčiai. Šiuo metu mes daug diskutuojame apie draudimus skraidyti naktimis, apie lėktuvų keliamą triukšmą, tačiau bendrai neturime vaizdo susijusio su triukšmo lygio mažinimu transporto E, sektoriaus e, srityje. Puikiai žinome, kad transporto apimtis e, visų transporto rūšių artimiausių laikų didės, todėl man labai patiko jūsų siūlomos mintis, taip pat ir pono Galerio pasiūlymą vertinu kaip teigiamą iniciatyvą, pavyzdžiui, suteikti kažkokias papildomas finansinės subsidijas atitinkamai į triukšmo lygio mažinimą investuojančioms įmonėms. Noriu paklausti e, arba paraginti parlamentą galbūt imtis kokiu nors veiksmu, kad komisija e, pateiktų iniciatyvas. Noriu paklausti, ar jūs pristatėte savo išvadas komisijos atitinkamos struktūroms, nes įprastinė procedūra yra tokia, kad komisija e, turi pateikti pasiūlymus dėl tinkamų teisės aktų, taip pat ir e, triukšmo lygio mažinimo e, srityje. Galbūt galiu atsakyti angliškai šį klausimą. Pirmiausia, mes sureagavome Europos parlamento kvietimą ir pateikėme informaciją atitinkamas mokslinės išvadas, o Kitas žingsnis, jeigu pageidautumėte, mes galime pasikalbėti ir su komisijos atstovais tam, kad suteiktume jiems daugiau informacijos. Pirmininkas, aš norėčiau užduoti klausimą, leisite ponai. Peržvelgus šias išvadas, daug informacijos pateikime apie Vokietiją, Austriją, Junktinę karalystę. Uh, tačiau nelabai daug informacijos randu apie Bulgariją, Rumuniją, Rytų Europos šalis, Baltijos valstybės ir taip toliau. Ar <clears throat> patyrėte tam tikrų sunkumų gauti atitinkamą informaciją apie šių šalių geležinkelio bendrovių naudojimas riedmenis ir stabdžių sistemas, nes man susidaro įspūdis, kad E, jeigu palygintume 300 tūkstančių modernių stabdžių su 300 tūkstančių nemodernių stabdžių sistemų, tai aš nemanau, kad jos vienodai pasiskirščiusios visoje ES teritorijoje. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje dauguma vagonų yra aprūpinti modernė stabdymo sistema. Tai reiškia, kad kiti e, vagonai su nemoderniais stabdžiais, pasenusiais stabdžiais yra kažkur kitur Europoje. Taigi noriu paklausti, ar susidūrėte su tam tikrais sunkumais rinkdami informaciją dėl padėties rytų Europoje arba kokią informaciją galėjote surinkti dėl e, akustinio triukšmo lygio tose šalise, kurias minėjau atsakymas, e, kaip tinkamai pastebėjote e, informaciją netolygiai e, apriepia atskiris ES šalis, galbūt dėl to kad e, diskusijos dėl pusnės taršos buvo daug platesnio masto tose šalise, kurios labiau nuo šios taršos kenčia, tačiau nuo 33 iki 39 puslapio e, yra pateikiama informacija apie veiksmus, kurių imasi atskiras ES valstybės narės e, ir kuriuose veikia geležinkelių bendrovės Taip pat tam tikra procentinė dalis e, šios informacijos apima ir padėti rytų Europos valstybėse, kurias minėjote. Kalbant, pavyzdžiui, apie Čekijos Respubliką yra pateikiama atitinkama informacija dėl tam tikrų e, prievolių e, susijusių su naujų geležinkelio trasų apsauga nuo triukšmo Bulgarijoje, pavyzdžiui, kalbama apie e, tam tikras priemonės e, skirtas mažinti akustinę taršą, tačiau senos informacijos nepateikiama, kalbant apie e, geležinkelio eismo intensyvumą ir poveikį gyventojų skaičiui, tai padėtis skirtingose šalise nušviečiama nevienodai, jūs esate teisus. Noriu dar paklausiu, sako panas Krameris, E, Šveicarijoje yra e, kas du metus šlifuojami geležinkelio bėgiai vietoj e, kas šešių metų. Vietoj to, kad tai būtų daroma kas šešius metus, galbūt turėtume numatyti tokią prievalę Europos Sąjungoje, nes taip būtų mažinamas triukšmas. <clears throat> tačiau ir taip pat atitinkamai dėl nešlifuojamų bėgių greičiau susidėvi riedmenis, kaip jūs vertintumėte tokios prievalės e, naudą. Šveicarija taip pat ketina nuo 2020-ųjų uždrausti tas e, triukšmingas stabdžių sistemas ES, manau, turėtume tą padaryti. E, atitinkamai pateikiant pasiūlymus tarybai ir komisijai, kadangi nesame e, pirmoji teisėkuros institucija, pati svarbiausia, viena tik iš trijų esame ir todėl reikėtų atitinkamai informuoti ir kitas dvi institucijas. Galbūt nuo paskutinės jūsų minties e, pradėsiu. Jeigu patvirtintumėte teisės aktą, kuriuo būtų uždraudžiama naudoti e, senuosius krovininius vagonus, Taip e, nebūtų mažinama e, akustinė e, tarša, o tik būtų perkeliami transporto srautai nuo geležinkelių į sausumos kelius. Jeigu parlamentas ar komisija nori žengti šią linkmę arba nenori žengti, žengti šią linkmę, tai būtent numatyti papildomą finansavimą investicinės lėšas, siekiant pakeisti dabar naudojamas vagonų stabdžių trinkelės modernesnėmis. O dėl techninių aspektų, tai šiuo metu yra atliekami bandymai ir tos e, naujosios sistemos dar nėra e, visiškai išbandytos ir patvirtintos. E, negaliu dabar pateikti konkrečių skaičių, dėl Šveicarijos, galiu pasakyti, kad Šveicarija yra lyderė tiek investicijų srityje, tiek e, riedmenų priežiūros srityje ir e, norėtume, kad dauguma šalių narių pasiektų Šveicarijos pavyzdžių. Pirmkas dar vieną klausimą užduosime e, dėl tarpusavio sąveikos tarp geležinkelių ir kitų transporto rūšių, kas savo išvadose uh, kokią informaciją pateikėte e, apie sunkvežimių ratų ir e, e, vagonų riedmenų keliamo triukšmo lygį. Mes, aišku, savo studijoje abu aspektus svarstėme. Mes E, tyrėme įvairių stabdžių sistemų keliamą triukšmą, e, naudojant skirtingas e, stabdžių trinkeles. Tai, ką, apie ką kalbėjo ponas Krameris, atitinkami bandymai buvo atlikti tiek geležinkelių bendrovėse, tiek ir uh, uh, pervežimų bendrovės e, naudoja, gabenančios krovinius sunkvežimiais ir e, atitinkamai yra iš, ištirtas triukšmo aspektas. Ačiū, ar dar kas nors norėtų paklausyti, jeigu ne, tuomet norėčiau padėkoti nuoširdžiai abiem prelegentams už tai, kad atvykote pristatyti savo studijos rezultatus komiteto nariams atsakėte į komiteto narių klausimus. Manau, kad su dideliu susidomėjimu e, mūsų komiteto nariai perskaitys jūsų išvadų išsamesnę redakciją. Taigi dar kartą dėkoju, kad atvykote. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra kiti klausimai tačiau atrodo, kad tų kitų klausimų nėra. Tai tuomet norėčiau informuoti Jūs, kad kitas mūsų posėdis įvyks Briuselėje pirmadienį, balandžio 23 dieną, 15 val. ir to, tuo baigiame posėdį, tačiau koordinatoriams norėčiau priminti, kad mes dar turime pasilikti ir nagrinėti juodąjį sąrašą, kurį pateikė komisija, o visiems kitiems nariams posėdis baigtas.